Powoli, powoli dochodzi kwadrans akademicki. Pamažu baigėsi, baigė praeiti tas akademinis e, ketvirtis valandos. Visus posėdžius pradedame šiek tiek vėlodami. Dar kartą dėkojame daktarai Plas, kad sutiko perkelti savo pasisakymą į popietinę dalį. Jos tema yra labai įdomi. Prašom, e, daktarė, jums žodis. 20 minučių. 10 minučių. 20. 10. 20. 10. Galbūt šiek tiek daugiau. Prašom. Ja, vielen Dank. Ähm, meine Damen, meine Ačiū. Ponios ir ponai, man tikrai labai džiugu šiandien svečiuotis pas Jūs. Norėčiau Jums šiek tiek paaiškinti, kokia yra Vokietijos ir ES žemės ūkio įmonių e, struktūra. Aš dirbu ir profesorė universitete, bet taip pat esu ir ūkininkė. Na, jūs visi tikriausiai puikiai esate susipažinę e, su agrarinėmis struktūromis, tuo esu tikra. Uh, E, šiandien jau ryte mes e, apie tai diskutavome, tai aš dabar tiesiog norėčiau pratesti tas, tas diskusijas. Praėjusiu metu e, rūdienį buvo pasakyta, kad visos mažo žemės ūkio įmonės yra ir šeimos įmonės. Bet ES ne visos šeimos įmonės yra mažos įmonės. Šiandien ryte jau girdėjome ir tokių pavyzdžių. Yra daug atvejų, kai e, tiesiog susijungia individualios įmonės, susikuria kooperatyvai, gamintojų organizacijos ir taip toliau. Yra daug įvairiausių susivienimų. Na ir dažniausiai susivienyje šeimos įmonės tam, kad jos būtų didesnės, kad galėtų sutaupyti, kad galėtų geriau konkuruoti rinkoje. Uh, visais atvejais, nepriklausomai nuo to, e, kokia yra e, įmonės forma, e, ar ji būtų labai griežta, ar tai būtų lanksti bendradarbiavimo forma, pavyzdžiui, kaiminystės pagalba, kaip kad pas mus vadinama Vokietijoje. Kaiminystės pagalba reiškia, kad ūkininkai vieni kitiems padeda, dalinasi įrangą, kombainais, yra įvairių pagalbos formų. Ir aš tai miniu dėl to, kad tokios bendradarbiavimo formos visiškai neatspindėtos statistikoje, kuri renkama Briuselėje. Apie e, tokias bendradarbiavimo formas yra tiesiog nežinoma, nors yra abipusiškai keičiamasi paslaugomis taip vyksta dėl to, kad e, įmonės nori būti didesnės, nori turėti ekonominių privalumų. Ir kai yra, e, tarkim, didesnis plotas, tai tuomet galima sumažinti kaštus. Kiekviena iš tokių įmonių, nors ir dirba kartu, yra vis tiek laikomas atskiromis įmonėmis, ar tai būtų šeimos įmonė ar kažkokia kitokia įmonė, ir jos atskirai prašo pagalbos, dėl to statistikoje toks bendradarbiavimas neatsispindi. Uh, pateisiu, pateiksiu pavyzdį um, iš Vokietijos. Vidutinis uh, plotas anksčiau buvo 22 hektarai, dabar 2010 metais apie 40 hektarų. Kiekvienais metais tas plotais tarsi išauga vienu hektaru, tai yra daug per trumpą laikotarpį. Uh, kai aš sakau, kad tai neatsispindi agrarinėse struktūrose, e, statistinėse domenyse, tai kila klausimas, kaip visą tai galima įrodyti. Aš jau minėjau e, bendrai naudojama agrarinė mm. technika. Pavyzdžiui, 2010 metais Vokietijoje buvo parduoti 5000 um, E, traktorių, kurių variklis daug, didesnis kaip 470, tai yra didžiuliai traktoriai ir jie sudaro kaip apie 50 procentų visų Vokietijoje parduotų traktorių. Prabėgus 10 metai, 10 e, metų e, Vokietijoje jau buvo 9 tūkstančiai traktorių Jie užsidarė 74 procentus visų traktorių. Ne dėl to, kad tai yra madinga, bet dėl to, kad Vokietijoje darbo jėga e, brangiai kainuoja ir ūkininkai bando sutaupyti e, vis dėlto jų plotai vis didėja, jos reikia apdirbti per trumpesnį laiką, dėl to jie naudoja galingesnės mašinas. Jie kai kurios darbus atlieka kartu, Ir e, jiems dėl to reikia žymiai galingesnių traktorių. E, tie e, traktoriai, kurių galingumas 75 kW, yra tik pradžia. Reikia vis galingesnių traktorių, kuriais dalinasi ūkininkai. Jie bendradarbiauja. Ir tai iš tikrųjų labai paplitęs reiškinys. E, yra e, panašių pavyzdžių ir e, pienininkystės, paukštininkystės, galvininkystės sritise. Vokietijos situacija nėra išskirtinė. Pažvelgime, kokie yra duomenys apie visą ES, ką pateikia Eurostatas. Pastebėtumėm, kad tikrai yra daug įmonių E, susivienimu. Jeigu įmonės plotas nuo 2 iki 10 e, hektarų, taip e, nuo 2003 metų, 2003 iki 2010 metų per 7 metus tų įmonių valdymo plotai padvigubėjo. kai kurios įmonės pasiekė 100 hektarų, jos vis labiau plėtėsi, užėmė didesnį plotą tam, kad galėtų konkuruoti. E, Ta galiu pasakyti, kalbėdama ir apie šeimų valdomas įmonės. Taip pat, kalbėdami apie žemės ūkį, mes turime remtis ne vien tik tais vidutiniškomis vertėmis. E, viskas yra e, e, žymiai sudėtingiau, yra daug įvairių struktūrinių skirtumų. Mes atlikome mokslinis tyrimus, kurie parodė, kad kalbant apie investicijas, tai jos labai skiriasi šeimos įmonėse. Ir tie skirtumai pabrėžia įmonių įvairiapusiškumą. pusiškumą Aš kaip sakiau, esu ne tik mokslininkė, bet ir e, ūkininkė. Ir manau, kad mes turėtumėm atverti kelią visoms įmonėms. Neturėtumėm orientuotis vien tik tais į didelės įmonės, kurios nori konkuruoti tarptautinių lygmenių. Be abejo, ir mažos įmonės e, žemės ūkio srityje e, dažnai yra labai svarbios E, tokios šeimų įmonės yra būtinos tam, kad tos pačios šeimos galėtų išgyventi. Dabar e, daug įmonių e, specializuojasi, mechanizuojasi ir iš tikrųjų gamina tvarę produkciją, pavyzdžiui, pienininkystės rytyje. Visos šeimos įmonės, ar jos būtų mažos ar didelės, Na, aišku, dar reikėtų pagalvoti, galėtų, kokia galėtų būti tinkama tokių įmonių apibrieštis, bet nepriklausomai nuo to, kokia tai būtų įmonė ar didelė ar, maži, ar maža, e, vis tiek visos e, įmonės šiuo metu e, patiria tokią pačią naštą, pavyzdžiui, dėl aplinkos apsaugos, Ir mažos įmonės taip pat e, turi vykdyti tokius aplinkosauginius įsipareigojimus, tai takoja ir produkto kainą. Visose šalise reikėtų daryti viską, kad ir mažos įmonės e, galėtų išgyventi. Vokietijoje apie tai buvo daug diskutuota. E, dabar Vokietijoje kai kurios kompetencijos buvo perdotos iš federalinio lygmens į federacinių žemių lygmenį. Ir daug diskutuojama apie tai, kaip apsaugoti maž, mažas įmonės nuo didžiulių investuotojų, kaip galima būtų išlaikyti konkurenciją Labai svarbu, kad e, e, žemės plotai išliktų įmonių nuosavybėje. E, įdomu, kaip yra kitose valstybėse narėse. Visos priemonės skirtos padėti šeimos įmonėms turi būti gerai apsvarstytos. Vokietijoje ekonomika šiuo metu auga, apie tai buvo kalbėta šiandien ryte. Ir kai kurios įmonės nori konkuruoti tarptautinių lygmenių, tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Reikėtų vykdyti stebėseną dėl to, kokie yra taikomi reikalavimai e, įvairaus dydžio įmonėms, nes iš tikrųjų ir čia skirtumų yra labai daug. Kaip jau sakiau anksčiau, visos mažos e, žemės ūkio įmonės yra šeimos įmonės. Europos Sąjungoje yra ir tokių įmonių e, žemės ūkio srityje, e, kurios vis dėlto yra didesnės ir kurios e, gali konkuruoti. Ir tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Labai ačiū. Bardzo dziękujemy. Labai ačiū. Tuo tarpu tariname prie taip vadinamos popietinės dalies. Žinoma, jeigu dabar būtų klausimų ką tik pasisakusiai poniai ar poniai Dovydovai ar ponui Henesi, atrodo, jo nėra. Taigi, jeigu būtų klausimų dabar daktariai ar paniai Davidovai, prašom užduoti tos klausimus, o jeigu ne, tai perėsime prie kitos dalies. Rozumiem, że one się pojawią zapewne później w całości. Kaip suprantu, dar kiti ateis vėliau. Dabar antroji popietinė dalis. Taip vadinamos tarptautinės perspektyvos. Ir pirmasis kalbės ponas Lučiano Čentonze iš Europos švietimo ir žemės ūkio komiteto, o po to ponas, ponas ponas Anri Ruje Dorfoj. Taigi prašom, ponia Lucijanai. Możemy, możemy powoli zaczynać. Good afternoon. <clears throat> Thank you for this opportunity. Labą dieną, ačiū už šią galimybę. Pabandysiu pristatyti nevyriausybinės organizacijos požiūrį, apie požiūrį, mūsų požiūrį į paramą šeimininiams ūkiams. Aš esu Lučiano Čentonse, aš dirbu e, Čefa, kuris e, yra katalikiškų nevyriausybinių organizacijų federacija, FOXIV. FOXIV virš 70 itališkų nevyriausybinių organizacijų savanoriškų būdų e, siūlo bendradarbiavimą. Jau dirba šioje srityje daugiau 40 metų. Milijonai žmonių e, pietos ir šiaurėje dalyvauja projektus remiant šeiminį ūkininkavimą ir noriu pateikti mūsų nuomonę apie svarbiausius elementus susijusius su diskusijomis dėl priemonių, kaip remti šeiminį ūkį ir aprūpinimą maisto, maistu. E, Tarpnios kampanijos viena žmonių šeima, maistas visiems kampanijos ribose, kurią pradėjo popiežius Francis, Pranciškus ir kurią remia mūsų organizacija ir Karitas. Foxif požiūris yra pagrįstas žmogaus ir šeimos e, svarbių vaidmenių, laikantis pagarbos žmogaus teisėmis, saugant ir stiprinant gamtinius išteklius. Mūsų darbas pasie, yra susijęs siek su apsirūpinimo meistu ir suverenumu, e, jų užtikrinimu, siekiant užtikrinti teisę į maistą visiems individams, užtikrinant ekonominę prieigą prie pakankamo maisto e, kiekio, kuris pagaminamas tvariai e, ir mes e, manome, kad reikia gerinti visas užduotis ir vaidmenis, kurias atlieka ūkininkai bendrijoje. Dirbame kartu su ūkininkų šeimomis, dalydamėsi problemomis ir sprendimais, taip kurdami tikrą partnerystę per ilgalaikius santykius su vietos bendrovėmis. Um, households, women and youth specifically are the leading. Namų ūkiai, moteris ir jaunimas yra labai svarbus bendruomenėse. Jie reaguoja į pokyčius, todėl būtina propaguoti kolektyvinį ir bendruomenės, kolektyvinius ir bendruomenės veiksmus, skirtas visiems bendruomenės nariams, kad būtų galima skleisti ekologinės naujoves. Mūsų du e, tikslai yra daugiausia du. Tai yra suteikti galės ūkininkų šeimoms, bendrovinės organizacijams, priimant sprendimus vietoje, kad jie būtų svarbus žaidėjai vystant tvarų ūkį. Taip pat gerinti galimybės tiesiogiai prieiti prie išteklių, pakoreguoti tą greitį, kuriuo reaguojama į struktūrinius ir aplinkos, aplinkos pokyčius. Šis požiūris atitinka maisto demokratijos principą. Bendras e, požiūris yra integruotas ir pagristas procesais. Jis numato tam tikras gairės. E, tai yra saugus e, vartojimas ūkės, mažinant priklausomybę nuo išorės parama nacionaliniams ir regioniams ūkininko organizacijoms, kiek propaguoti demokratiją, atskaitomybę, kad jie būtų atskaitingi dalyviai, primant sprendimus įvairiais politiniais ir teritoriniais lygiais. E, priimti agroekologinės sistem, ūkininkavimo sistemas e, kartu su moksliniais tyrimais, tokiose sritise kaip ūkininkavimas, miškininkystė, galvijų auginimas ir taip toliau, skatinti maisto gamybos diversifikavimą, e, viso to įtraukimą į kokybės, kiek, kokybės grandinę ir taip pat e, skleisti supratimą, skatinti švietimą, mokymą, bendradant su vietos veikėjais, kad ūkininkų šeimos taptų tikra realia socialinė ekonominė jėga. E, Foxy e, patirtis rodo, kad kai kurios priemonės yra veiksmingos, gerinant gyvenimo sąlygas, tuos priemonės e, leido pasiekti rezultatų, padidino visą veiksmų veiksmingumą per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį. Mūsų priemonės garantuoja galimybę e, apginti ir įgyti nusavybę į žemę. Tai reiškia, kad reikia remti ūkininkų organizacijas, pripažįstant e, žemės nusavybę ir naudojimą. E, remti teisinės priemonės, remti prieigą prie paskolų, mikropaskolų demonstruojant, kad būtent e, šeiminis e, kinkavimas yra labai svarbus, taip pat ir saugoti žemę. Tuo pat metu mūsų ekspertis e, rodo, kad reikia suteikti prieigą prie sėklų. Ir riboti ūkininkų priklausomybę nuo daugianacionalinių kompanijų, kurios yra monopolijos. E, tiekiant sėklas. Galint organizavimo ir e, rinkodaros e, srityse kooperatyvinių ir asociacijų, kooperatyvų ir asociacijų veikla yra labai svarbus vietinių ir nacionalinių lygių. Tarptų priemonių, kurios reikalingos adekvačiam aprūpinimu maistu, labai svarbu turėti bendruomenės pagrėstą informaciją E, užtikrinančią tinkamą mytybą nuo ankstyvo amžiaus ir kurti, skleisti žinias apie sveiką mytybą, kad būtų maistas vartojamas informuotai. Tuo pat metu reikia didinti vietos bendruomenių atsparumą ir reikia kurti integruotą e, netinkamos mytybos e, prevencijos sistemą. Klimato kaitos poveikios švelninimas yra susijęs su pažeidžiamumu e, trapiose aplinkose. Konservatyvi akroekologija naudojama gerinti dirvos struktūrą, organinę jos dalį, vandens saugojimą dirboje ir taip toliau. Labai svarbu į šeimos ūkininkavimo krizę atsižvelgti taip pat. E, čia priemonės būtų švietimas, žinių skleidimams apie ūkininkavimą ir žemės e, ūkį. E, pavyzdys projekto, kur tos priemonės buvo naudotas, būtų projektas susijęs su, pie, susijęs su pieno gamyba ir e, rinkodara, pardavimu Tanzanijoje, Čia buvo siekima užtikrinti stabilę rinką pieno ūkininkams. Iš viso dalyvavo 150 keli šimtai šeimų, 5000 žmonių, įtraukiant ūkininkų e, atstovus, keli tūkstančiai, tai buvo ūkiai turintis keli tūkstančių karvių Ir čia pienas daugiausiai naudojamas e, savo vartojimo iš dalies parduodamas, parduodamas maksimalus apdarojimo pajėgumas yra 5000 litrų per dieną. Rinka, pieno rinka e, yra vietos rinka. Sūris parduodamas e, turgoje ir pajamos per 10-12 metų laikotarpį padidėjo 140 procentų. Niekas taip pat kas savaitę e, paskirstomas e, vietos mokykloms, todėl didėja pieno suvartojimas rajone. Realizuojant projektą gavome e, paramą iš svarbaus Italijos kooperatyvo, maisto gaminimų, pieno gamybos kooperatyvo <clears throat> Ir mano išvados, e, mūsų patirtis rodo, kad priemonės panaudotas e, rodo jų efektyvumą tarptautinių ir nacionalinių lygmenių. Reikia daugiau dėmesio skirti politikai, kad būtų galima pasipriešinti agropramoniniam modeliui. E, žemės grobimo problemos turėtų būti sprendžiamos taikant e, atsakingų investicijų standartus, pripažįstant socialinius, e, kultūrinius, tradicinio pinkavimo privalumus, kuris e, apsaugo bioįvairovę, reikia mažinti subsidijas didelėms korporacijoms, E, taip pat kovoti su biopiratavimu. Papildoma politika reikalinga sustiprinti žinias apie ūkininkavimą, taip pat ir įgūdžius ir remti mažus gamintojus. Ir daugiau reikia pabrėžti, mūsų nuomonę reikia e, finansuojant mokslinius tyrimus apie paramą e, šeiminiam ūkininkavimui. Ačiū. minuta przerwy na zmiany techniczne. Ja chciałbym w międzyczasie powiedzieć, że... Vienos minutės techninė pertraukėlė. Tuomet norėčiau pasakyti, kad mažiems ūkininkams reikia skirti daugiau paramos iš regioninių administracijų. Tai, kas sakėte apie regioninę politiką skirtą mažiems ūkiams. Mažiai ūkiai ne visada, ne vien tik E, atlieka komercinę funkciją, bet taip pat ir socialinę teritorinę funkciją. Jie neįtakoja rinkos plačiaja prasme, todėl jiems reikia daugiau pagalbos. Ir padėdami mažiems ūkiams mes neiškreipsime konkurencijos. Turbūt dar grįšime prie šio klausimo, o dabar žodį norėčiau suteikti kitam kalbėtojui. sorry. Je, je, vais, je projetterai quelques chiffres tout à l'heure. Euh, donc on m'a demandé de... Euh, euh, manęs buvo paprašyta euh, apžvelgti bendrus iššūkius ir prieš priešas iškylančias Europos pietų rytų šiaurės ir pietų Europos žemės ūkija. Tačiau yra daug ir bendrų dalykų. E, iš pradžių pradėsiu nuo iššūkių. Mm, žemės ūkija visame pasaulyje yra trys pagrindiniai iššūkiai tinkamai išmaitinti 7, greit 9 milijardus žmonių, taip pat tvariai e, valdyti pasaulio gamtos išteklius, taip pat e, tausiai naudoti aplinkos išteklius ir tinkamai e, įdarbinti ir atlyginti 40 procentų darbininkų visame pasaulyje dirbančių šiame sektoriuje. Edgar Pisany sįki pasakė, kad e, tam, kad išmaitintume pasaulį, turim, mums reikia visų, viso pasaulio žemės ūkio. Ir tam, kad e, tinkamai valdytume planetos išteklius, kad tinkamai atlygintume 40 procentų darbo jėgos visame pasaulyje. Mums taip pat reikia viso pasaulio žemės ūkio. Ir visi pokyčiai, kurie siekia centralizuoti mm, žemės ūkį būtų katastrofiš, turėtų katastrofiškas pasiekmes visame pasaulyje. Todėl mums reikia žemės ūkio ir mikro lygių e, reikia tų žemės ūk, tokių ūkių, kurie būtų daugia funkciški. E, antra bendrybė yra tai, kad visur pasaulyje mums reikia trigubos revoliucijos. Pirma, mums reikia intensyvinti produkciją, kadangi reikės pagal statistiką kad žemės ūkio produkcija išauktų 70 procentų ateityje. Tam reikės didinti dirbamos žemės plotą, taip pat intensyvinti, taip pat reikia tinkamai valdyti žemė, gamtinius išteklius, tam reikalinga agroekologinė revoliucija. Šis pokytis jau atsispindi produkcijos metodologijoje. Taip pat reikia revoliucijos, kad ji padarytų žemės ūkio sektorių įtraukiančių. Tai yra labai svarbus punktas. Trečias e, panašumas tarp viso žemės ūkio yra tas, kad reikia viešosios politikos ir tarptautinio reglamentavimo. E, reikia užtikrinti prieigą prie žemės nuosavybės, taip pat susitelkti ties e, tuo, kad būtų apsaugot, užtikrintas, e, užtikrinta galimybė naudoti, dirbti žemės. Prancūzijoje, pavyzdžiui, gamintojai dažnai dažnai pasirenka pasakyti kažkokią didžiulę fermą, užuot leidę šeimoms šeimoms dirbti savo žemę iš kartos į kartą. Taip pat reikia užtikrinti prieigą prie e, rinkų, reikia tinkamų supirkimo kainų, kurios būtų taip pat stabilios. Tam reikia ir valstybės įsikišimo, be intervencijų rinkos pusiausvyra negali būti užtikrinta. Priešingai yra tendencija, e, kad ta pusiausvyra nyksta. pagrindinės investicijos žemės ūkija tai nėra dotacijos, nėra. Tai yra pačių gamintojų investicijos. Ir net Afrikoje patys gamintojai daro tas investicijas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad supirkimo kainos atlygintų tinkamai ūkininkams už darbą. Taip pat reikia užtikrinti prieigą prie kreditų, kurie būt, atitiktų žemės ūkio produkciją. Turime suvokti, kad žemės ūkis niekada neleis mokėti 3 procentų per metus palūkanų. ir taip pat reikia mikrokreditų, kurie taip pat dažnai turi 3-4 procentų palūkanas ir ūkininkai dažnai nesugeba išsimokėti tokių sumų. Taip pat būtina užtikrinti viešą infrastruktūrą, keliai šaldikliai, taip pat tyrimai, prieiga prie adaptuotų pritaikytų technologijų, taip pat žemės ūkio sistemos, kuri remtųsi žiniomis ir inovacijomis Afrikos šalyse, pavyzdžiui, visi siekia taupyti ir todėl valstybė visiškai neparemia e, ūkininkų, kartais nevyriausybinės organizacijos e, bando padėti. Ir pačios gamybininkų organizacijos siekia pagerinti situaciją. Keli pastebėjimai dėl viešosios politikos. Brazilijoje, pavyzdžiui, kuri padarė didelę pažangą, išplėtojo šeimų žemės ūkį kartu su dideliais komerciniais žemės ūkiais, bet jų pagrindinis tikslas buvo kovoti su skurdu kaimo vietovėse, bet ne tik. Skurdo mažinimo politika taip pat pasitelkė tokias priemonės ir beje, jie nebuvo skirta tik tai žemės ūkiui ji buvo skirta patiems skurdžiausiams Taip pat e, buvo skiriamas ypatingas dėmesys mažiau palankioms teritorijoms. Taip pat yra konkrečios politikos ir Brazilijos atveju labai e, sukoncentruotos pastangos kreditų srityje, e, taip pat instituciniai pirkimai 45 milijonai skiriami mokyklų valgykloms pavyzdžiui Taigi tokios yra politinės priemonės skirtos žemės ūkiui, bet taip pat aplinkai, socialiniams aspektams ir taip toliau. E, taip pat e, norėčiau pasakyti, kad kyla problema dėl apibrieščių. Kyla sienų, ribų problema. Tačiau šeimų žemės ūkis Toks apibrėžimas netinkamas vykdyti tinkamą valstybinę politiką, reikia kitų kriterijų, kad būtų galima tinkamai paremti e, tokius ūkius ar kalnuotose vietovėse ar mažus žemės ūkius, kad jiems būtų nukreiptos tinkamos paramos priemonės. Kadangi tų ūkių yra labai skirtingų ir kurių poreikiai yra labai skirtingi. 2007-2008 vyko krizė, ji sukėlė didelius pavojus taip pat kapitalo judėjimui, žemės ūkį daug buvo kapitalo mesta ir atsitiko taip, kad šeimos ūkiai susidūrė su tuo modeliu, kuris, kuris e, remiasi tarptautinėmis didelėmis komerci, komercinėmis įmonėmis, komerciniais ūkiais, mm, kur yra didelis kapitalas, mobilus kapitalas, visiškai kitoks negu kad tie tradiciniai šeimos ūkiai. Visiems jam ūkiams reikia valstybės politikos, taip pat poreikiai yra dideli, bet yra ir skirtumų tarp šeimos ūkių priklausomai nuo regiono, nuo politikos vykdomos kokybės ir taip toliau. Žemės ūkis vykdomas įvairios, įvairiomis sąlygomis įvairiose vietovėse, kai kurios iš jų yra labai sudėtingos, yra gamtinės kliūtis, pati gamta e, sukuria kai kurias kliūtis ūkininkams, ne tik tai yra eksporto kliūtis ir taip toliau. Toliau špietų šalių ūkiai skurdžiausi Afrikoje ir taip pat Azijoje. Ir jiems nėra padedama, padedama palyginus Afriką ir vakarų Afriką, tai yra pats atviriausias pasaulio regionas. Tai yra regionas, kuris yra sikiu ir silpnas ir pats atviriausias pasauliui. Ir todėl negalime. Kai kalbame apie žemės ūkį, kuriems ne, kuriem nepadedama ir kuris yra neapsaugomas, negalime kalbėti apie žemės ūkio karo laimėjimą. Ir jeigu norime, kad visur žemės ūkis būtų pasaulyje, turime uh, apsaugoti tuos ūkius, kuriems kyla didžiausi pavojai konkurencijos prasme ir taip toliau. Yra tų, kas gina Afrikos šeimos ūkius ir jie sako, kad mes dabar negalime pasinaudoti tuo, ką jūs jau darėte senių seniausiai per BŽUP, nes mes atsidurėme toje pozicijoje, kur konkurencija yra labai didelė. Norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką. Užimtumo iššūkis. Tai yra vienas svarbus šios revoliucijos komponentas. Aš apie tai kalbu ir todėl, kad mes turbūt visi sutarėme, kaip svarbu intensyvinti produkciją, gamybą, taip pat e, kalbėti apie aplinką, ekologiją, bet apie darbo jėgą mažiau kalbama. O man atrodo, kad tai yra esminis skirtumas tarp šiaurės ir pietų. Kai palyginame darbo jėgą tose dviese regionuose, turime kalbėti ir apie agrodemografinį lygį Afrikoje 65 procentai populiacijos yra valstiečių, EBPO e šalise 5 procentai, Prancūzijoje 3 procentai, o vidutiniškai pasaulyje 40 procentų. Nu, perėjimas nuo 60 iki 3 procentų tai yra dramatiškas e, pasikeitimas ir jis truko 150 metų. Kaip dėl užimtumo? Visame pasaulyje mums trūksta milijardo darbuotojų. Tokius e, duomenis pateikė e, e, BIT organizacija ir trūksta tiek darbo vietų, kad būtų patenkintas poreikis. Ir kas atsitiks nuo dabar iki 2050-ųjų? Kiekgi trūks mums darbuotojų? Pirmiausia, jau dabar yra 90, 900 milijonų darbuotojų, kurių mums trūksta. Antra, šaltinis, e, kodėl auks darbuotojų poreikis yra e, demografinis augimas. 2050-aisiais bus 2 milijardai žmonių dar papildomai atsiras. Ir taip pat darbo vietų naikinimas, ypač žemės ūkio sektoriuje, yra svarbus faktorius. Jeigu išliks 3 procentų modelis, tai iš žemės ūkio sektoriaus pasitrauks 2,6 milijardų e, valstiečių, o tai prilyksta 1,7 milijardų žmonių nuo 15 iki 50 metų. Ir demografinis augimas e, taip pat paveiks žemės ūkį, bus sukurta papildomai darbo vietų nors kai tam tikrą prasme darbo vietos nyks, bet jų vis tiek susikurs daugiau negu išnyks. Ir norėčiau dabar baigti. Man atrodo, kad 3 procentų žemės ūkio darbuotojų modelis mm, sukurs neišsprendžiamas problemas, ypač Afrikoje ir Azijoje. Ir mm, klausimas susijęs su valstiečių atskirtimi e, taps labai dramatiškas ir neišsprendžiamas. Ir ir tik tvarus šeimos ūkininkavimas padės mums išspręsti tuos iššūkius, kuriuos paminėjau savo kalbos pradžioje. Dėkoju. Bardzo dziękuję za to przedstawienie tych międzynarodowych aspektów. Labai ačiū už tai, kad pristatėte tarptautinius e, aspektus, kad papasakojate, e, kokios yra šeimos įmonės kitose regionuose. Jūs tikrai um, puikiai paaiškinote, kokios jos visos skirtingos. Na, o dabar aš norėčiau uh, pasiūlyti uh, surenkti klausimų ir atsakymų raundą ir tuomet galėsime baigti šį diskusijų etapą. Visų pirma, ponas Agniu paskui ponas Vaitechovski e, ir Kopulė Santos. Ponas Egnin, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš kal... kreipiuosi visus mūsų svečius. Ko gero būtų galima kalbėti apie e, du e, žemės ūkio įmonių uh, vystimosi būdus, nepriklausomai nuo BŽUP reformos. Vienas iš tų būdų yra vertikali integracija, kai supermarketai nori, kad būtų užtikrintas visapusiškas produkto atsiekamumas. Na ir ūkininkas gali nuspręsti paukoti savo nepriklausomumą, bet jam už tai e, sumokama e, sąžininga kaina už jo produktą. Uh, E, nes supermarketai nori, kad būtų produktas visiškai atsakomas, kad jie žinotų, iš kur tas produktas yra. E, toks scenarius e, padeda ūkininkui išgyventi, bet jis praranda savo nepriklausomumą. Ir tai taip pat nepadeda importui. Jeigu yra kažkoks tai produktas importuojamas ir pradedamas, pa, pa, parduodamas supermarkete, tai praktiškai nemanoma užtikrinti jo atsiekamumo. Prisiminkime, e, e, koks skandalas kilo um, supermarketuose dėl jautienos. Supermarketai tvirtino, kad pardavinėja jautieną, iš tikrųjų tai buvo arklieną. Įsivaizduokime, kad uh, Ūkininkas nuo senų senovės augina keulės, jis ko puikiausiai žino, kokia rizika kyla keulės auginant. Ir galbūt ūkininkas gali nuspręsti e, išnuomoti savo fermas, keulių gaminimo e, visą įrangą dideliai įmoniai. Ir tokiu būdu ūkininkas e, tampa nebe ūkininku, jis tiesiog išnuomoja e, savo patalpas ir e, tai taip pat yra gana populiaru. E, taip jau vyksta dabar, nedarant jokios spaudimo iš Bruselio. Na ir man būtų įdomu sužinoti, ar taip yra ir kitose šalise. Jungtinės karalystės žmonės susiduria su dėliais, dideliu spaudimu. Pavyzdžiui, jeigu ūkininkas nori pastatyti didelę fermą, kur galima būtų auginti tūkstanč, tūkstantį keulių arba karvių, jis turi prašyti vairių leidimų, bet gali būti taip, kad priešinsis kiti žmonės. Nors galbūt tos fermos ir neskleis jokio blogo kvapo, uh, galbūt jos netarš ir aplinkos, bet vien tik tais tas faktas, kad tiek daug gyvulių yra vienoje vietoje, yra neprimtinas daugelį mano šalies žmonių. Ir dėl to tokie žmonės sieks, kad nebūtų išduoti vairūs leidimai. Įdomu būtų sužinoti, ką apie tokią situaciją mano mūsų šios dienos svečiai. Dėkoju. Ačiū toliau, ponas Vaičiakovski. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už šios dienos diskusiją, ji yra tikrai labai įdomi. Ačiū visiems kalbėtojams už be galo įdomias prezentacijas. E, šeimų ūkių klausimas yra labai artimas mano širdžiai e, Tai yra itin aktualu ir Lenkijai. Lenkijos konstitucijoje yra nuostata, kad žemės ūkis yra pagrystas šeimų valdomais e, žemės ūkio, e, valdomomis žemės ūkio įmonėmis. Ir buvo bandoma e, sukurti ir atitinkamus teisės aktus, pagal kuriuos būtų teikiama pirmenybė šeimų valdomiems ūkiams, bet panašu, kad didžiausia kliūtis yra europiniai teisės aktai. Jeigu mes norime parengti tokius teisės aktus, kur būtų teikiama pirmenybė šeimų valdomiems ūkiams, tai tarsi prieštaraus laisvos rinkos taisyklėms, konkurencijos taisyklėms. Taigi, ko gero, reikėtų pradėti diskusijas apie tai, ar pirmenybę šeimų valdomiems ūkiams reikėtų numatyti ir europiniuose teisės aktuose. Jeigu e, vis labiau plėsis didelės žemės ūkio įmonės, tai jos tiesiog susigrops vis daugiau žemės. E, šeimų valdomų ūkių gynimas reiškia europinio žemės ūkio modelio gynimą ir reikėtų išsaugoti ateityje. Dar vienas klausimas tai yra e, tie e, žemės plotai, kuriuos naudoja ūkininkai. Čia situacija valstybėse narėse labai skiriasi. Kai mes stojame į Europos Sąjungą, sugebėjome išsiderėti 12 metų apsaugos laikotarpį mūsų žemėje. Tai reiškia, kad per tą apsaugos laikotarpį užsieniečiams nebūdavo leidžiama pirkti e, žemės Lenkijoje. Deja, šis pereinamasis laikotarpis artėja prie pabaigos. Ir čia valstybėse narėse situacija yra reglamentuojama labai skirtingai. Tarkim, Prancūzijoje teoriškai kiekvienas gali nusipirkti žemės, bet e, praktikoje e, paprastai tai daro tik tais ūkininkai. Na ir iš tikrųjų, e, ūkininkai tokią teisę turi. Panaši situacija yra ir Vokietijoje bei kitose senose valstybėse narėse. Įdomu, kas dedasi kitose naujose valstybėse narėse, bet štai Lenkijoje e, e, ūkininkai jaučiasi neturintis jokių galimybių konkuruoti su kitais. Ir tai yra ne tiek pilietybės klausimas. Uh, Pavyzdžiui, jeigu ūkininkas iš kokios nors kitos šalies nori įsigyti žemės Lenkijoje, tai dar tiek to. Bet dėja, ne visą laiką taip yra. E, mes bijome, kad atsiras dar didesnių, e, didesnio, didesnis disbalansas ir e, skurdesni ūkininkai tiesiog negalės laisvai konkuruoti laisvoje rinkoje. Mes esame įsitikinę, kad tai tikrai nusipelno gilesnių apmąstymų. Tai yra ne vien tik tais mūsų problema, tai yra e, visa ES aktuali problema. Skirtumai, skirtumai taip lengvai niekur nedings. Tarkim, Vokietijos Vokietija buvo suvienita daugiau kaip prieš 20 metų, bet vis tiek dar labai skiriasi situacija vakarų ir rytų Vokietijoje. Mes prie ES prisijungėme prieš 10 metų ir pas mūsų situacija nuo vakarų Europos vis dar labai skiriasi. Ir ją dar labiau pablogins, dar, ją dar labiau blogin, blogina neteisingas tiesioginių išmokų paskirstimas. Vienas iš kalbėtojų minėjo ir genetiškai modifikuotus organizmus. Aš pritariu tam, kad ūkininkai auginantis genetiškai modifikuotus organizmus neturėtų gauti jokios paramos iš ES. Aš e, tą ir sakiau, kai vyko diskusijos dėl genetiškai modifikuotų organizmų paketo, tuomet nesurinkome balsų daugumos, bet dabar turime apsispręsti, kokią žemės ūkio norėtume ateityje, ar tradicinio, e, ar tokio, kur būtų veisiami ir genetiškai modifikuoti organizmai. Jeigu pasirinksime paskutinį variantą, tai niekur nenaisime. Tikrai nemanau, kad genetiškai modifikuotus organizmus auginantis ūkininkai turėtų gauti paramą iš ES. Ačiū. Dėkoju. Na, jūsų pasisakymas buvo panašus tiesiog į dar vieną prezentaciją. Ponas Kapolės Santos, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tokius įdomus referatus. Esu iš tokios šalies, kur labai svarbios mažos žemės ūkio įmonės. Aš kalbu apie Portugaliją. Mes turime senas tradicijas nuo XIX amžiaus. E, ūkis tiesiog būdavo perdodamas iš kartos į kartą e, vyriausiam sūnui. Na, anomet e, šeimos buvo gausios, turtą reikėjo paskirstyti visiems vaikams. Ir taip pat ir žemės plotai buvo skirstomi visiems vaikams. Dėl to Portugalijoje yra daug mažų žemės ūkio plotų. Aš ir pas esu parengęs pranešimą dėl BŽUP. Ir tikrai manau, kad maži, smulkieji ūkininkai neturėtų būti diskriminuojami, jie yra labai svarbus dabar, kai susidurėme su krize. E, e, žemės ūkio įmonės užsiema labai įvairia e, veikla. Vieni augina, kiti perdirba. Uh, Taip pat ūkininkai kartais turi ir papildomų pajamų e, iš kitų šaltinių, bet dažnai gali patys išsilaikyti. Taigi žemės ūkis e, yra labai svarbus. Aš pats labai džiaugiuosi e, tomis dėrybomis, kurios vyko dėl bužupė reformos ir taip pat džiaugiuosi pasiektais rezultatais mes tikrai labai priešinamės ketinimams diskriminuoti smulkiuosius ūkininkus, bet vis dėlto mums pavyks smulkiuosius ūkininkus. Mums pavyko susitarti dėl viršutinės 150 eurų ribos, taip pat e, susitarėme ir dėl žalinimo aspektų, pavyzdžiui, 80 procentų ir 10 hektarų. Išgirdau tai, ką pasakė ponia Ples, kuri gana kritiškai kalbėjo apie įmonių struktūras. Daugelis įmonių negalėtų išgyventi, jeigu jos neužsimtų įvairią veiklą. Aš norėčiau pasakyti, kad tikrai įmonės, mažos įmonės neturėtų būti pasmerktos skurdui. Kai kada e, vis dėlto e, ūkininkai neturi jokių, e, jokios kitos galimybės, kaip tik tais, tarkim, parduoti savo ūkius. Taip atsitiko ir Portugalijoje, pavyzdžiui, pieno sektoriuje. Dabar pas mus išliko tik tais 7 e, tūkstančiai pieną gaminančių įmonių ir jo, e, jų pagaminamos pieno apimtis, pieno produktų apimtis e, yra dvigubai didesnis negu kad visa produkcija, kurią anksčiau gamindavo 90 tūkstančių įmonių. Taigi, man atrodo, kad restruktūrizacija yra neišvengiama, ji yra būtina. Įdomu, ką apie tai mano pane Ples. Na, tikrai e, negalima sakyti, kad mažos įmonės neišliks. Mažos įmonės gali susivienyti, apsijungti ir tokiu būdu išgyventi. Ir čia aš norėčiau pateikti štai kokį klausimą. Ar jūs kritikuojate restruktūrizavimą ar ne? Ir kaip Jūs manote, nuo e, kokiais atvejais tas restruktūrizavimas yra pateisinamas, apie kokio dydžio įmonės kalbant? Ačiū. Zgušenio. Zočime do odpowiedzi. Ponas Jara, ačiū pirmininkė. Aš iš karto norėčiau pritarti, ką tik kolegos išsakytam klausimui. Aš norėčiau prisiminti, e, kokia buvo istorija Vokietijoje, kaip keitėsi struktūros, ekonominės struktūros. struktūros kaip vyko industrializavimas. kaip e, e, įvyko struktūriniai pokyčiai makroekonomikoje, kokio poveikio e, jie turėjo pramoniai. Tai buvo mano tokia įžanginė pastaba. Be abejo, aš pritariu tam, kad šeimos įmonės turi struktūrinių privalumų, nes jos dažnai yra tvarios, stabilios, tai yra šeimų valdomos įmonės, jos perdodamos iš kartos į kartą, tai yra didžiulis privalumas. Taigi jos yra tvarios, perdodamos iš kartos į kartą tai tarsi įtvirtinta šių įmonių pačioje prigimtyje. Antra. Bet nepamirškime ir įvairių skirtumų tarp regionų, kas yra tos šeimos įmonės, kokio e, jos dydžio, ar jos sukuria papildomų darbo vietų ar e, juo egzistencija padeda kovoti su nedarbu. Na be abejo, tai jau yra e, kitokios problemos, plėtros problemos. E, tikrai gali atsitikti ir taip, kad, kad koks nors didžiulis koncernas susiperka uh, žemės plotus, o mažos įmonės tiesiog žlunga, žlunga yra naikinamas ir darbo vietos. Aš e, turiu tam tikrų nagastavimų. Viena vertus sakiau, kad šeimos įmonės turi teigiamą, gražią istoriją, e, politinė prasmės nusipelno paramos, tačiau antra vertus man baisu, kai nuolat kalbame tik apie apsaugą, apie tai, kad e, tokie, tokias įmonės reikia labai perdėtai saugoti. E, teigiama, kad šeimos įmonės e, turi teisę į pajamas, į apsaugą, bet gal čia irgi reikėtų kalbėti apie struktūrinius pokyčius. Gal ponia Ples irgi tuo klausimu galėtų pasisakyti. Kaip Jūs manote, kokios bus ateities tendencijos? E, ar struktūriniai pokyčiai yra gerai ar negerai ir kaip jos reikėtų vertinti? Aš pats kol kas neižvelgiu čia tinkamą politinę sprendimą. Ačiū. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W trzech kwestiach. Ačiū, pirmininkė. Turiu tris klausimus. Pirmiausia, pokyčiai, struktūriniai pokyčiai 10-metyje turėjome šimtus tūkstančių pieno tiekėjų. Šiandien tas skaičius yra 190 tūkstančių. Matote, koks didžiulis pokytis per vos tik 20 metų. Aš manau, kad pokytis buvo geras, pozityvus, bet šiandien jis toliau vyksta ir kaip Lenkijos atstovas E, turiu pasakyti, kad dėl ekonominių ir socialinių priežasčių jis negali būti toks kaip vakarų e, Europoje. Manau, kad pas mus situacijos tokios kaip vakarų Europoje nebus pas mus. Antra, norėčiau pritarti tam, ką sakė ponia Plas kad e, vertinant e, šeimų ūkių situaciją nereikia vien remtis tik statistiką, reikia analizuoti viską giliau. Lenkijoje turime 1,4 milijono žmonių, kurie prašo ūkių subsidijų. Tačiau tai atitinka ir statistika dėl ūkių skaičiaus. <clears throat> Na, žinoma, gyvenimas tęsiasi ir aš rizikuočiau pasakyti, kad 30 procentų iš tų, kurie prašo subsidijų, nėra tikri ūkininkai. Jie tiesiog prašo subsidijos, nes jie tiesiog turi žemės, kuri e, buvo e, žemdirbystė žemė, tačiau šiandien ji nebėra dirbama. Ir dar vienas dalykas. E, Lenkijoje gaminamas laisvo žemės pardavimo pasibaigus perinamajam laikotarpiui. Iš tikrųjų, tokių baimių yra. Tačiau norėčiau sukonkretinti tai, ką sakė panas Vojčiachovskis. Jeigu pažvelgs, pažvelgsime į Danijos ar Prancūzijos sprendimus, prieš Pasirašydami stojimo sutartį mes į Lenkijos teisinę sistemą įtraukėme tam, tikrus, tam tikras priemonės, pavyzdžiui, maksimali riba tam tikra riba žemės plotui, e, iki kurios netaikomas tam tikros valstybės nuostatos. Vienas dalykas yra turėti tokias nuostatas, kitas dalykas yra e, taikyti jas praktikoje, aišku, tačiau aš tikiuosi, kad Lenkija mums pavyks e, organizuoti tinkamas struktūras. Na, atrodo, daugiau niekas nenori kalbėti. Ne, dar yra. Mane domina tai, domina tai kas, e, ką jūs sakėte apie Lenkijos ūkius. Jūs sakėte, kad daugelis žmonių Lenkijoje prašo subsidijos, tačiau nedirba žemės, kurią turi, nors anksčiau ta žemė buvo dirbama. Kas vyksta su ta žemė? Ar ji dirbama apskritai? Gal galite šiek tiek paaiškinti? Jest, jest uprawiana może trochę nie inaczej, nie tak intensywnie. Taip, ta žemė galbūt dirbama, galbūt ne taip intensyviai kaip anksčiau. Galbūt e, tas niuansas prapolė vertime. Ponas Kalinovskis. Na, kaip pirmininkas ir pasakė, tokia žemė yra dirbama. Tačiau tai daroma tokiu būdu, kad na, nėra jį oficialiai išnuomota. Ačiū kol kas. Na ir dabar žodis mūsų svečiams. Paprašysiu kalbėti trumpai, jeigu įmanoma. Ja, ich danke für Ihre vielen Beiträge, Statements und auch ähm, Labai ačiū už jūsų pastabas ir klausimus. Aš sakiau, kad statistiniai duomenys yra susijęs su vairiais pavyzdžiais, kurie liudė kokias skirtingos šeimų valdomos įmonės Europos Sąjungoje. Aš šiandien nenorėčiau nieko nei kritikuoti, nei vertinti, tiesiog noriu jums uh, pademonstruoti įvairius pavyzdžius, e, nes dažnai tai susidaro toks įspūdis, kad kalbant apie e, šeimų įmonės, mes turime omeny tik mažas įmonės. Jūs e, manęs teravotės, kaip aš vertinu dabartinės tendencijas. Na, pažvelkime, pažiūrėjau, į Naująją Zelandiją. Ten buvo liber, liberalizuota uh, rinka ir dėl to visiškai žlugo pienininkystės sektorius, bet dabar e, naujoji e, Zelandija yra labai konkurencinga gyvulininkystės rytyje. Na, o dabar visi, kas ten nuvyksta, tiesiog e, pažaliuoja iš pavydo, stebisi, kaip jiems taip pavyko, kokia yra stabili šalis, kokia, kaip puikiai konkuruoja Ir visi stebėsi, kaip tai pavyko padaryti. Tai yra iš tikrųjų labai geras e, klausimas. Aš dabar nenorėčiau vertinti e, įvairių šalių e, sistemas. Štai kolega paminėjo Portugalijos pavyzdį, kai užsidarė daug mažų pienininkistės sektoriaus įmonių. Panašu, kad tie pokyčiai vyko labai greitai. Ar tai yra teigiami pokyčiai? Šiandien ryte pane Davidova sakė, kad tai dažnai yra susiję ir dėl ūkininkų, susiję su ūkininkų amžiumi. Galbūt ūkininkai tiesiog pasensta, nustoja dirbti, o jų vaikai įmonės parduoda. Tai irgi svarbus veiksnys. Na, šiandien tikrai nenorėčiau daryti kažkokių tai apibendrinimų, ar tai yra gerai ar blogai. Uh, Ponas Jar kalbėjo apie tai, kad tikrai ne visą laiką reikėtų įmonės saugoti. Aš tam pritariu. Aš e, visą laiką palankiai vertinu pokyčius rinkoje. Jeigu įmonė negali konkuruoti rinkoje, tai be abejo yra e, teigiamas poslinkis, jeigu jie atlieka kažkokius tai struktūrinius pokyčius, pavyzdžiui, keičia savo veiklos krypti. Uh, Bet aš čia tikrai nenoriu vykdyti jokios lobistinės veiklos, sakyti, kad turime remti vienas įmonės, o kitų ne. Mes turėtumėm pasigilinti į skirtumus tarp tokių įmonių ir reikėtų žvelgti ir tai, kur jos yra, kokiuose regionuose, ar joms reikėtų atverti rinkas ar ne. Ačiū. Tai panagus. Dėkoju, dabar žodį suteikiu ponui Centonė. Aš atsakysiu į kelis iškeltus klausimus. Keli elementai, kuriuos paminėjote dėl žemės ūkio ir šeimų ūkių situacijos Europoje. Ir jie yra pana, situacija yra panaši į tai, kas vyksta Afrikoje. Afrikoje viena pagrindinių problemų kylančių ūkininkams yra prieiga prie rinkos. Ir galimybė vertinti rinką gerai organizuotoje struktūroje. Jiems ne visada yra prieinama. Manome, kad egzistuoja vietos rinka vietos produktams. Kai kalbame apie tai, kad reikia paremti ūkininkus Afrikoje arba Azijoje ar Centrinėje Amerikoje. Neturime omenyje, kad reikia palaikyti eksporto rinką. Pirmas žingsnis būtų užtikrinti prieigą prie maisto vietos šeimoms, vietos gyventojams. O paskui reikia įsteigti, sukurti struktūrinę organizaciją, kuri padėtų vietos ūkininkams. Taigi, kągi siūlome? Tai yra toks modelis, kuris skirtas vystimuisi vietos lygmenyje, bet remiantis patirtimi Europoje per pastarąjį 20 metį, pastebėjome, kad kyla Afrikoje tam tikrų problemų, kurie kurios kilo ir Europoje 60-70-ame dešimtmetyje. Ir tos problemos, ta situacija yra labai panaši, yra susijusi su organizacija, prieiga prie kreditų, taip pat situacija susijusi su prieiga prie rinkos, taip pat e, įgūdžiai ir socialinis, socialinė e, ūkininkavimo rolė, vaidmuo. Apie tai, kaip reikėtų auklėti vaikus, ar e, tokiu būdu ūkininkai nepraras naujų darbuotojų. Galbūt e, kažkokie tai jaunuoliai įgyja išsilavinimą, įgyja diplomą, nebenori daugiau dirbti žemės ūkyje, nes e, galbūt tai yra neprimtina profesija. Tai ką mums reikia daryti? Mums reikia e, pakeisti modelį. Na, tarkim, šiuo metu tai vyksta ir Italijoje. Vienintelis fakultetas, kur e, didėja studentų skaičius, yra Žemės ūkio fakultetas. Tikrai labai įdomi tendencija. Taigi aš neišvelgiu jokios problemos dėl kokybės, ir produktų iš Afrikos atsekamumo. Kol kas tokios problemos neižvelgiu. Ir manau, kad jos dar nebus artimiausia ateityje. Galbūt kils kitų problemų dėl bendradarbiavimo. Ačiū. Dėkoju. Na, o dabar norėčiau suteikti e, žodį kitiems kalbėtams, tam, kad jie apibendrintų diskusiją. La première remarque euh, à la question de notre euh, collègue anglais. Euh, bon, on, on vit dans... Mes gyvename pasaulinėje maisto pramonės sistemoje, masinės produkcijos sistemoje, e, taip pat masinis vartojimas vyksta. Ir ši sistema turi privalumų. E, kalbant apie kainas, taip pat e, prieigą ir saugumą, e, maisto saugą, pavyzdžiui. Aišku, vis dar išlieka problemų, bet visame pasaulyje vis mažiau mirčių įvyksta nuo netinkamo, netink, nesaugių maisto produktų. Tačiau, aišku, socialinė prasme ir aplinkos prasme tokia sistema, toks sistemos modelis turi ir neigiamų pasiekmių. E, yra eikvojami, švaistomi gamtiniai ištekliai, kenkiam aplinkai ir taip toliau, o socialinė prasme taip pat kyla problemų dėl to, kad susitelkė ta pramonė vienoje vietoje, kai kurie pasijunta atskirti ir taip toliau. Tačiau tokia yra realybė. Visame pasaulyje pastebima, kad kūriamos teritorinės mytybos pramonės sistemos. Ir todėl žemės, ūkis yra, žemės ūkio veikla yra sugražinama į savo teritoriją regioną ir tokiu būdu tampa artimesnė gamintojams ir vartotojams, taip pat yra jautresnė aplinkai, kadangi viskas vyksta šalia. Manau, kad tokios sistemos nereiškia grįžimo į praeitį, bet taip pat ir mūsų šalise ir JAV pastebima, kad maži ūkiai, mažų ūkių skaičius nebemažėja. Taigi ši teritorinė sistema yra svarbi, reikia jai padėti, ją puoselėti. E, ji yra naudinga vartotojams, nes tai reiškia, kad produktų įvairumas, atsekamumas ir kokybė yra geriau užtikrinami. Dabar kaip tik ir vyksta ta tendencija. Taip pat išnagrinėjau Prancūzijos regioninę politiką ir ta politika yra panaši ir visa nukreipta į tokio modelio skatinimą. Tai būtų pirmasis klausimas. O kai dėl kitų, antrasis klausimas yra taip pat svarbus dėl teisių, konstitucijos. Ta kolegija jau išvyko, bet Man atrodo, kad nereikia tam tikrų įstatymų ginti že, šeimų žemės ūkiams, bet Prancūzijoje vyko praėjusio amžiaus viduryje didžiulė e, žemės ūkio reforma, e, išdalinusi valstybės turtą gamybos organizacijoms. Ir dabar politika remiasi tokiu modeliu. Stebima e, žemės ūkio rinka, e, žemės naudmenų rinka, taip pat e, prioritetas įsigijant žemę visada teikiamas ūkininko sunu, sunums. Sūnums palikuonims. O dabar baigdamas norėčiau pereiti prie e, ūkių dydžio, darbuotojų dydžio ir e, skaičiaus ir taip toliau. Šis klausimas nėra susijęs tik su žemės ūkio, jis yra susijęs ir su darbo rinka. Jeigu turite viską, kad galėtumėte uh, sulaikyti tuos, kas nori iš, palikti žemės ūkio veiklą. 80-aisiais e, Prancūzijoje pastebėjome, kad e, dirbančių žemės ūkija mažėja. Buvo pereita prie naujų paslaugų, infrastruktūros ir taip toliau ir buvo išvengta didelės nedarbo. E, bangos. Dabar yra struktūrinis nedarbas, keli milijonai žmonių neturi darbo šiame sektoriuje. Ir maži ūkininkai ir jie pasitarnauja mažinant nedarbą šiame sektoriuje. Aišku, geriau turėti 3 tūkstančius hektarų negu 3, bet tai nėra lemiantis faktorius. Geriau. Geriau turėti 3 tūkstančius vieno hektaro ūkio, negu kad vieną 3 tūkstančių hektaro ūkį iš darbo vietų kūrimo požiūrio taško. Taip pat e, kooperatyvai yra daug lankstesni, jie gali persigrupuoti. Masto ekonomika, aišku, išnyksta šiame sektoriuje, bet mes galime užtikrinti mažus ūkius, kurie gali išsilaikyti. Kas yra efektyviau, 3 tūkstančiai hektarų ar 10 hektarų? Man atrodo, kad žemės ūkio negalima lyginti su kosmoso sritimi ir, ir situacija yra visai kitokia. Ačiū. Tokiu būdu baigiame šią dalį. Dėkoju visiems dalyvavusiems. Dabar bus vienos minutės pertrauka, kad naujieji kalbėtojai galėtų užimti savo vietas prezidiume. pereikime prie tos dalies, kuri yra skirta patiems ūkininkams. Ir man atrodo, kad tai bus geriausia išvada. Norėčiau pakviesti poną Štefel iš Čekijos, ponę Švarsman iš Austrijos ir poną Adams iš Latvijos. Sveiki atvykę.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 Proszę Państwa, jesteśmy gotowi, możemy zacząć. Panas ir ponai, esame pasirengę, galime pradėti. Dar kartą sveikinu mūsų svečius. Svečius ūkininkus ir pirmasis kalbės ponas Stehlik iš Čekijos Respublikos. Žinome, kokia yra žemės ūkio specifika, e, kokį socializmo laikais patūrė poveikį ir kaip reikėjo ją e, pertvarkyti. Taigi prašom, dabar jums žodis. Abych se představil, Jmenuji se Jan Štefel, jsem farmář z České republiky. Dėkuoju. Pirmininkė, aš esu e, e, ūkininkas Jan Štefan, aš e, dirbu 416 hektarų ekologinio ūkininkavimo būdu ir 137 hektarus. Mes dirbame kartu su broliu, o mūsų žmonos užseima visais administraciniais reikalais nuo 2011. -ųjų Mm, taip pat dirba ir mano sunus, ir mano brolio sunus. E, mes auginame penkis mėsinius galvijus, taip pat 20 hektarų bulvių auginame. Mūsų kooperatyvas taip pat teikia žemės ūkio paslaugas, pavyzdžiui, javų e, derliaus nuėmimas, bulvių sodinimas ir taip toliau. Aš taip pat atstovauju Čekijos e, ūkininkų sąjungą. Ji vienyje 2050 beigi e, šimtus ūkininkų, taip pat e, yra avių augintojų ar arklių augintojų ir kitos asociacijos. Mūsų organizacija 2008-aisiais atsiskyrė nuo nacionalinių žemės ūkio rūmų. Mes manome, kad žemės, klasikinis žemės ūkio modelis yra optimalus tvariai, tvariam ūkininkavimui. Uh, mūsų asociacija atsiskyrė nuo Žemės ūkio rūmų, pirmiausia dėl to, kad šių Žemės ūkio rūmų direkcija ir toliau e, e, kontroliuoja didžiųjų Žemės ūkio įmonių atstovai. Šie atstovai rūpinasi tik savo didžiųjų ūkių pelningumu O mes ne tik dirbame žemę, bet ant jos ir gyvename, mums rūpi ir peizažas, kaimo gyvenimas ir norime palikti visą tai mūsų ateinančioms kartoms. 2014 metais, kurie yra šeimos ūkių metai, mes parengėme dokumentus, kurie vadinasi Čekijos ūkininkų e, gairės. Šie metai taip pat yra šeimos metai. Tikime, kad šeimų ūkių vaidmuo čia yra labai svarbus. Šeimų ūkiuose žemė pereina iš kartos į kartą. Ir mes užsiimame žemės saugojimu nuo erozijos ir taip toliau. Užsiimame tuo ūkininkavimu, kuris pasitvirtino per tūkstančius metų. Šeimos ūkiai siekia, kad būtų apsaugota žemė, ne, ji, jos e, derlingumas nesumažėtų, šeimos ūkiai amžių amžius egzistuoja tiesiogiai kaimuose, e, tai sudaro peizažo e, elementus, Tai ūkiai tie šeimų sudaro kaimo bendruomenės neatskiriamą dalį, peizažo dalį. Čekija yra tipiška, ji turi dvigubą žemės ūkio sistemą, egzistuoja kartu du skirtingi elementai. Tai yra didieji žemės ūkio kooperatyvai ar jų pasiekėjai, tai nėra uh, atskirų ūkininkų asociacijos, bet tai yra bendrovės e, nu, išnuomojančios didžiulius žemės plotus ir jos dirbančios. Ir toliau yra šeimos ūkiai, kurie buvo įkurti uh, po 1990 metų, kai šeimos sugrįžo į savo žemę ir kai pastatai toje žemėje buvo taip pat labai blogos būklės. Nežinau, ar pavyks dabar skaidrėse parodyti nuotraukas norėčiau Jums pademonstruoti, kaip e, vystėsi šeimos ūkiai, kokios būklės jie buvo perimti iš kooperatyvų ir e, kaip jie keitėsi per 10-20 metų. Šie ūkiai nuo 99 metų pradėjo nuo nuliai, nulio e, šeimų ūkius mes bandome išsaugoti ateičiai. Matote šiuose skaidrėse, kaip atrodo, atrodė 90-aisiais šie ūkiai ir kaip atrodo dabar. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad Čekijoje šeimų ūkiai labiausiai kenčia dėl to, kad Čekijos žemės ūkio ministerija nesuteikia finansinės paramos mažiems ūkiams. Nekalbu apie šeimų ūkius. Jie yra labai specifiniai. Tačiau aš manau, kad galėtume pakalbėti apie paramą mažiems ūkiams, kurie sudaro galbūt tik 30 ar 50 hektarų kai kuriuose šalise. Kaip jau sakiau, tai liūdna, kad ministerija atsisako finansiškai paremti šios ūkius, kaip kad siūlo Europos Sąjunga. Ir Čekija teikia paramą visiems, nepaisant, kiek žemės jie turi. Man atrodo, kad tai yra nepalanku visuomeniai ir peizažui. Ačiū. Labai dabar prašau žodžius poniai Švarcman. Prašau. geschätzte Damen und Herren. Gerbiami ponai ir ponios, aš visų pirma norėčiau padėkoti e, Europos parlamentui ir jungtiniams tautoms už tai, kad e, buvo paskelbti šie metai kaip šeimos ūkininkavimo metai ir kad buvo atkreiptas dėmesys į šeimos ūkius. Be abejo, viskas keičiasi dabar ne taip, kaip praeitie. Dabar vis e, daugiau atsižvelgiama į e, finansinius interesus, e, smulkus ūkininkai vis dažniau tiesiog dinksta, jie yra išstumiami iš rinkos. Bet e, visuomenėje vis dažniau atsiranda ir tam tikras ilgesys, norima saugių maisto produktų, įvairių e, tradiciškų produktų. Ir e, čia taip pat suprantama, kad kokia, kokiu privalumu atneša šeimų ūkininkavimas. E, aš jums galėčiau papasakoti, kaip ir kur gyvena mano šeima, kaip mes ūkininkaujame. Ir tikriausiai jūsų tai nenustebins. Mes gyvename tarp Paryžiaus ir Vienos, netoli Bodenze ežero ir turime šeimos įmonę. E, turime e, daugiau kaip 11 hektarų žemės, laikome 11 hektarų melžiamų karvių. E, vasarą mes persikeliame į Alpes. E, ten kartu su kitais penkiais ūkininkais mes um, kartu um, rūpinamės karvėmis, iš viso jų yra apie šimtas. Taip pat e, mes sukūrėm ir papildomų darbo vietų. E, pienininkystė e, tai yra mūsų aistra, taip pat mes palaikome ir tiesioginius kontaktus su vartotojais. Mūsų įmonė, mūsų įmonė yra tiesiog maža mozaikos detalė, o pati mozaika būtų visa Austrijos įmonių struktūra. Iš viso įmonėje yra 173 312 žemės ūkio įmonių, e, yra ir mažų įmonių, vidutinis dydis yra 19 hektarų, e, nedaug įmonių yra didesnės kaip 100 hektarų. Vidutiniškai e, vieną ūkį sudaro penki žmonės, 99 procentai tokių įmonių yra šeimos įmonių. 63 procentai įmonių yra valdomos moter, moterų. Čia, tiksliau, 36 procentams įmonių vadovauja moteris, mes užimam trečią vietą po Lietuvos ir Latvijos. E, nemažai e, įmonių yra kalnuotose vietovėse. E, ten ūkininkavimo sąlygos yra gana sudėtingos. E, mes, e, mūsų šalis vykdo multifunkcinį multifunkcinė žemės ūkio politika. Yra gaminami žemės ūkio produktai, mes siekiame kokybės, o ne kiekio. Taip pat Mes vykdome skaidrę veiklą, atsižvelgėme į regionų specifiką, taip pat um, užtikriname kaimo plėtrą, taip pat e, kaimo vietovėse kuriame ir rekreacinės zonas, kur žmogus gali pabūti gamtoje. Ir uh, Taip pat į kalnuotas vietas atvyksta ir žmonės iš kitur palsėti. Mes e, galime suorganizuoti, tarkim, turistams atostogas ūkininko ūkyje. Taip pat e, mes organizuojame ir įvairias pamokėlės. Mes orientuojamės į žmogiškus ryšius, ne tiek į pinigus vykdome tokią e, žemės ūkio politiką, kuri daug duoda vartotojam, kur vartotojams suteikiamos įvairios galimybės, o taip pat ir ūkininkas gali gauti pajamų iš įvairių šaltinių. Tik tokiu būdu ūkininkas gali išgyventi kalnuotose vietovėse ir e, gali prisidėti prie visuomenės klėstėjimo. Ir čia mes vykdome ir mes teikiame ir paramą Mes gauname ir paramą pagal kaimo plėtros programas. Ir kalbant apie kaimo plėtrą, čia Austrija užėmė lyderio poziciją visoje Europos Sąjungoje. Mes vykdame tam tikras aplinkos išsaugomo programas nepalankiausiose sąlygose esančiose regionuose. Taip pat padedame smulkiausiems ūkininkams E, kurių pagalba gyvuoja kaimo vietovės. Ir čia šis pavyzdys e, e, rodo, kokį didelį potencialą turi šeimų valdomos įmonės, bet mes susidurėme ir su tam tikrą riziką. Reikia, kad žmonės būtų motivuoti, kad jie galėtų išsimti ūkininkavimo veiklą, kad jiems padėtų ir visuomenė. Antra, Dažnai šeimos ūkiai yra perdodami iš kartos į kartą. Aš perėmiau ūkį iš savo tėvų ir noriu savo vaikams jį palikti dar geresnį. Mes tokią filosofiją vadovaujamėsi. Taip pat mes e, saugome ir gamtą, palaikome glaudų ryšį su gamta. Žemės ūkio įmonės e, yra e, kaimo vietovių išgyvenimo pagrindas E, jos užtikrina aukštesnį visuomenės gyvenimo lygį. Taigi, ir Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų padėti e, šeimos e, įmonėms, kurios dirba žemės ūkio srityje. Reikia užtikrinti ir tai, kad tos įmonės specializuotųsi, taip pat, kad jos gautų tinkamą atlygį už visuomeniai teikiamas paslaugas. Taip pat e, reikėtų užtikrinti, kad būtų palaikomos partnerystės, kuriant pridėtinę vertę. Ir dar vieną dalyko reikėtų nepamiršti. Nereikėtų sužlugdyti šeimos valdomų įmonių motivacijos per nelik didelę biurokratiją. tik neužkrovus per nelik didelės biurokratinės naštos mažos e, ūkininkų įmonės galės išlikti. Dėkoju. Bardzo dziękujemy. Labai ačiū. Kaip suprantu, kai kurie iš jūsų jau prašys e, jūsų adreso, kad e, po kadencijos galėtų nuvažiuoti, nuvažiuoti pas jūs atostogų. Na ir dabar prašau žodį e, Latvijos atstovui, ponui Adamui Kasparui. mans vārds ir Kaspars Ādams, esmu no um, Latvijas. Labadiena, aš esu Kaspars Adamas, aš esu iš Latvijos. Man yra tik tai 28 metai. E, dirbu kaime, dirbu kartu su savo tėvais, mūsų ūkis jau, ūkis dirbamas jau trečios kartos, turime nedidelį ūkį, kaip matote tai iš mano biografijos. Matote, kokia dydžio yra mūsų ūkis. Mano tėvai pradėjo ūkininkauti 94 metais. Pradėjau auginti galvėjus, turime 300 e, galvų galvėjų, turime 600 hektarų, iš kurių 300 priklauso mums, o 300 nuomojame. 600 hektarų galbūt atrodo labai daug, tačiau jeigu tai palyginsime su ūkiais kitose šalyse ir pagal žemės vertę tai nėra daug. Latvija yra nemažai nenaudojamos e, žemės, kurią galima panaudoti. Mes pradėjome laipsniškai ją naudoti, išvalėme nuo krūmynų ir išplėtėme savo e, plotą. Taigi potencialas Latvijoje yra pakankamai didelis, palyginti su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Vokietija. Mano tėvai metalams yra apie 50 metų amžiaus. Todėl kartais e, mūsų nuomonės susiskiria. Aš turiu tam tikrų ambicijų, taip pat noriu e, imtis naujų dalykų, todėl 2010 metais su tėvų pagalba pradėjau renkti aukcioną, galvijų aukcioną, tai yra vienintelis aukcionas Baltijos šalyse. Tačiau apie aukcionus pakalbėsiu šiek tiek vėliau, kaip minėjau, Mano senelis taip pat buvo ūkininkas e, nuo 1954 metų. Jis e, turėjo pieno ūkį, po to pradėjo ginti galvijus, atsivežęs rūšių, galvijų rūšių iš, iš Prancūzijos, šalia Rua. Ir nuo pat vaikystės aš žinojau, kad būsiu ūkininkas. Todėl aš visada dirbdavau visus darbus laukose, dalyvau visose sustikimuose, kur buvo priimami sprendimai, kaip plėtoti ūkį. Ir e, man, aš galėjau mokytis iš padarytų klaidų taip pat. E, čia ekrane matote, kad e, mano moto, kad visi turėtų rasti vietą ūkyje. Jaunimui gana sunku atrodo gyventi kaime. Aišku, e, dažniausiai jaunimas pasirenka gyvenimą mieste. Aš manau, kad ūkis, e, tam, kad ūkis būtų sėkmingas, per kelias kartas reikia rasti bendrus sprendimus su tėvais, jeigu nori daryti kažką naujo, negali to imtis be tėvų pagalbos. Tačiau na, yra nemažai jaunų ūkininkų, kurie pradeda viską nuo nulio. Tuomet labai svarbu kažkur rasti paramos. Ir aš manau, kad beveik visose valstybės narėse yra organizacijų, kurios padeda e, savo patirtimi. Ir toks bendradavimas plečiasi kasmet. Manau, kad tai yra svarbu. Taip pat aš manau, kad man ypač yra svarbu tai, kad galėsiu palikti savo ūkį vaikams. E, ir Latvijoje man padeda planas rengti aukcionus. Tokiu būdu galima parduoti galvijus už maksimalę kainą. Dabar norėčiau pateikti tam tikrų skaičių apie galvijų rinką Latvijoje. Vidutinis ūkio dydis yra 20 karvių. E, visa banda Latvijoje yra 700 maždaug 50 galvijų. 50 hektarų vidutinis ūkio dydis. Aišku, kad yra tūkstančio, dviejų tūkstančių ir daugiau hektarų e, žemės turinčių ūkių. Tai Latvijoje atrodo maždaug e, neipating, nieko ypatingo. Lat, turiu draugą Danijoje, kuris sako, kad žino tik apie vieną fermą, vieną ūkį turinčią turinti 2000 hektarų žemės. žemės. Atsiprašau, tai buvo Niderlanduose. Latvijoje tai nieko ypatingo turėti tokį didelį ūkį. 20 procentų mūsų galvijų yra eksportuojami į e, Europą. Latvijoje nėra gilios tradicijos e, valgyti jautieną, todėl, o ypač ir krizė e, prie to neprisėda Todėl mes daug eksportuojame. Kalbant apie aukcionus, tai yra mano paties mintis. Aišku, Europoje tai nieko naujo, tačiau Baltijos šalise tai yra naujovė. Mūsų asociacijoje yra maždaug 700 ūkininkų Mes nesame kooperatyvas, e, ši asociacija nėra kooperatyvas e, savo teisinę formą. E, turėjome kooperatyvų, kurie dingo, žlugo ir niekas negalėjo priimti, prisimti atsakomybės. Todėl mes pasirinkome kitokią formą. Aš organizuoju aukcionus ir ūkininkai gali dalyvauti juose. Per pastarosius keturis metus tai buvo uh, populiari e, pardavimo forma. Pas mus atvyksta ūkininkai iš Latvijos, iš Estijos ir Lietuvos. Aišku, kad iš toliau nelabai vežami galvijai. Matote, kaip mes dirbame. Mes e, renovavome senas sovietinės fermas ir dirbame. Didžiausios problemos yra tokios, kad e, augant ūkių dydžiui, jiems reikia ir finans, didesnių finansinių pajėgumų. Tačiau mažesni ūkininkai, aišku, nėra finansiškai labai pajėgus e, užtikrinti didelę apyvartą ir gauti didelius kreditus. Todėl e, augimo dydis, e, mažesnių ūkių augimo dydis nėra toksai greitas. <clears throat> Todėl žmonės stengiasi burtis ir galvoja, kaip vieni kitiems galėtų padėti. Aš bandau padėti aukcionų būdu, nes mažesniems ūkininkams e, sunkiau parduoti savo gyvulį už tinkamą kainą. Na, o aukcionai palengvina e, tokiems ūkininkams pardavimą. Aišku, yra apskritai daug problemų žemės ūkėje. O spręsti tas problemas reikia pradėti turbūt nuo to, kad reikia pirmiausia pritraukti išsilavinusius jaunus žmonės. Reikia, svarbiausia, nepamiršti švietimo mokymosi. Praėjusiais metais ES rengė jaunų ūkininkų projektą Latvijoje to projekto dėka atsirado 50 naujų ūkių, kuomet jauni žmonės baigė universitetus, apsisprendė perimti ūkius iš savo tėvų ir dirbti šioje srityje. Dar vienas dalykas, kurio nereikėtų pamiršti, ypač Latvijoje, ko gero, yra tai, kad kaimas E, nėra vien tik tai socialinis aspektas. Ūkiai juk taip pat sukuria darbo vietas, pirkdami medžiagas iš kitų ar parduodami savo e, produkciją kitiems. Kaimas e, taip pat turėtų būti patrauklesnis kaip tiesiog landšaftas. Ir Pastarojo meto grėsmės, kurias matome kaime, tai yra biodujų e, kaupimo stotis. Pati mintis gal ir gera, tačiau turbūt e, jie gera tik tai tuo met, kuomet ūkininkai dalyvauja tuome darbe. E, pavyzdžiui, jeigu ūkininkai, kurie laiko pieno karvių, pieninių karvių bandą galėtų kaupti tas biodujas ir jas panaudoti. Tačiau negerai, kai žmonės nesusijęs su ūkininkavimu imasi tokio verslo. Jie pastato dujų saugojimo stoti lauko viduje, lauko viduryje. Ir ūkininkams uh, 50 km spindulių sunku įsigyti žemės, nes padidėja žemės kaina, žaliavų kainos taip pat padidėja. O gamybos e, produktų, pagamintų produktų kainos tokiu mastu neauga. Regione, kuriame aš dirbu, buvo rengiamas projektas tokiai biostočiai, tačiau vietos valdžia neleido to daryti. Žinome, kad e, kitose regionuose, kur buvo pastatytos tokios e, stotis, e, pakenkė bendrai ūkininkų situacijai. Taigi, aišku, kad žemės yra tik tai, ribo, tik tai tiek, kiek jos yra. Jos negali būti daugiau. Todėl mes turime dirbti ta, tais aspektais, kuriuos galime pakeisti. Na ir aš manau, kad svarbiausia yra tai, kad reikia pritraukti jaunimą į kaimą. Tai yra mūsų ateitis. Ačiū. Bardzo dziękujemy za ciekawe. Dziękuję už įdomius pasisakymus. Dėkuoju visiems kalbėtojams. Norėčiau, kad klausimus užduotumėte trumpai, nes jau turėjome baigti penktą. Ponas Anijų, žodis jums. Pirmininkė, aš kalbu trumpai paprastai kiekvienam iš trijų kalbėtojų, pirmai iš Čekijos. Jūs sakėte, kad šeimos ūkiai gali užkirsti kelią e, žemės vertės smukimui. Jungtiniai karalystėje ši žemės vertė kyla, ar nepriklausomai nuo to, kas tą turi tą žemę. Man tai nesuprantama, kodėl e, vertė mažėja, jeigu šeima nedirba žemės. Galbūt aš netaip viską supratau. E, Taip pat e, sakėte, kad jūsų e, žemės ūkio ministras atsisako paremti jūsų ūkius. Jūs turbūt gaunate e, vienkartinę šeimos ūkio išmoką. Aš ponė iš Austrijas. Ją norėčiau pasveikinti, kad jis sugeba išgyventi iš 11 hektarų. Tai yra įstabu. Uh, Jūs, aišku, gaminate baigtinius produktus, juos parduodate mažmeninėje priekyboje. Ar e, šalia jūsų yra didelis miestas, ar žmonės specialiai važiuoja pas jūs? O galiausiai e, iš Latvijos kalbėtojų tikrai puiku, jūs jaunas žmogus, e, man atrodo, už 40 metų jūs darysite kai ką daugiau, nei kad tik galvijus pardavinėsite. Jūs kalbėjote apie biodujas. Ar tos dujos paskui paverčiamos elektra ūkyje ir tada parduodamos į nacionalinį tinklą, ar tos dujos į bakus kažkaip yra perkeliamos. Kas nutinka su tomis dujomis? Ačiū. Dėkoju. Pone Jėgler. Ačiū. Pabandysiu kalbėti trumpai. Norėčiau padėkoti visiems trims kalbėtojams už jų prezentacijas. Labai ačiū. Ko mes galėtumėm pasimokyti mes dabar matome tris skirtingas asmenybės, kurios vadovaujasi visai skirtingais požiūriais į šeimos ūkius. Aš pati esu iš Oberšvaben regiono ir mano požiūris irgi toks pats yra. Man atrodo, kad e, mums visai visuomeniai, skirtingoms kultūroms, e, atsakingiams už e, kultūrų įvairovę. Mes turime remti visokias tokias šeimų ūkių formas, Nebūtinai e, šeimos ūkius reikėtų skirti, skirstyti į didelius ar mažus, bet kiekvienas turėtų prisimti savo atsakomybę. E, Kiek, nuo kiekvieno iš jūsų priklausys, ar jūsų ūkis bus perdotas kitai kartai ar ne. Būtent tai ir yra šeimos ūkių specifika. Ir manau, kad ir mums tai turėtų būti svarbu. Uh, Na ir čia galima būtų prisiminti šiandien ryte vykusias diskusijas apie deleguotus aktus. Mes jums turėtumėm suteikti galimybę gyventi, nepatiriant tokios didžiulės biurokratinės naštos. Jūs aiškiai pasakėte, kad jūsų ūkija nėra sekretorės ar kažkokio kito asmens, kuris vykdytų biurokratinį darbą. Uh, jūs patys tą biurokratinį darbą turite atlikti, nors turite ir kitų darbų. Ir aš čia noriu pasakyti, kad tikrai mes galėsime ateityje padaryti dar daugiau e, kaimo vietovių ir mažų e, bei iš viso šeimos ūkių labui. Vykdama noriu dar kartą padėkoti visiems trims kalbėtojams. Ponas Jar, kalbėsiu labai trumpai. Įsivaizduokite, kad kiekvienas iš jūsų galite pateikti norą ar pageidavimą politikams. Tai kaip jūs mums rekomenduotumėte pakeisti BŽUP ateityje, ko jūs, pažiūrėjau, pageidautumėte? W takiej formie jeszcze pana nie słyszałem. Pan Kostinkas. Ja, vielen Dank. Niekada negirdėjau jūsų taip šnekant. Ačiū. Aš irgi norėjau pateikti lygiai tą patį klausimą, kaip ir kolega Jar. Labai ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Man asmeniškai labai gaila, kad turime tiek nedaug laiko tam, kad galėtumėm su jumis padiskutuoti. Patys tikrieji ekspertai yra mūsų ūkininkai, kurie turi gyventi su mūsų primtais politiniais sprendimais, juos įgyvendinti. Ir tikrai labai gaila, kad e, turime tiek nedaug laiko. Aišku, diskusijos su kitais ekspertais irgi buvo įdomios, bet aš irgi norėčiau jūsų pasiterauti. Jeigu kažko tai pageidautumėte, kokį norą turėtų įgyvendinti politikai? Ačiū. Proszę Państwa, większość to, była komple to były komplementy. Dla... Ponios ir ponai, Dauguma pastabų jums iš tikrųjų buvo kaip ir komplimentai, kurių nusipelnote. Ponas Agniu e, pateikė tikrą klausimą, taigi kiekvienam po minutę skirtą atsakyti dabar, prašom. Dėl to pirmo klausimo. 1,5 e, hektaro sudaro mūsų įmonę. Tikiuosi, kad e, vertėjai išvertė, kad išgirdote. Įmonės yra labai įvairios, įvairovė yra didžiulė, mes negalime jų skirstyti tik į didelės ir mažas. Mūsų e, įmonių struktūra labai skiriasi. Viskas priklauso ir nuo vietos ypatumų. Tarkim, mano įmonė negalėtų būti dar didesnė, bet ir tokių e, įmonių reikia tam, kad e, kaimo vietovės išliktų gyvybingos Ten mes skiriame didžiausią dėmesį žmogui. Taip pat mums reikia ir finansinės paramos tam, kad ūkininkai ir toliau su džiaugsmu ūkininkautų ir savo ūkius perdoto ateities kartoms. Ir dėja, mes esame priklausomi nuo paramos iš viešųjų lėšų. Uh, Ir norėčiau jūsų paprašyti pagalvoti apie tai, kiek žmonių e, tokiuose ūkiuose dirba e, su didžiuliu idealizmu, tam, kad išsaugotų tuos ūkius atein, ateinančioms kartoms, kad užtikrintų e, kaimo vietovių gyvybingumą. Taigi prašau apie tai pagalvoti ir tai vertinti. Ačiū. Že, dovolte mi, abych odpověděl teda na otázky, který... Jums leidus norėčiau atsakyti į man pateiktus klausimus. Pirmiausia, kalbėjau apie žemės vertės mažėjimą. Aš kalbėjau ne apie e, vertės mažėjimą, bet apie vertės, gamtinės vertės mažėjimą, nes kuo intensyviau dirbama ta žemė, tuo jos, vir, jos kokybė mažėja, blogėja. Ūkininkavimas susijęs su įvairiais ekologiniais aspektais ir todėl šeimos ūkiai yra daug, daug, daug draugiškesni aplinkai negu didžiosios komercinės įmonės. Bet kaip sakiau, aš esu viceprezidentas privačios, privataus žemės ūkio asociacijoje, kuri vienyje mažas įmonės. Mes, mūsų nariai yra daugiausia 30-50 hektarų ūkių savininkai. Tai toks būtų paaiškinimas. Nežinau, ar jūsų pateiktas klausimas buvo taip pat skirtas ir man. Uh, Aš e, skundžiuosi, kad e, Žemės ūkio ministerija nepadeda mažiems ūkiams. Mums trūksta to, kad Čekijoje yra SAPS sistema ir mums mokama už hektarą o ne už ūkį. Jeigu turiu 20 hektarų, gaunu išmokas už 20 hektarų, už kiekvieną po 5 tūkstančius kronų. Visiems tas pats. Tokia pati situacija ir tie, kas turi 30 tūkstančių hektarų, tai gauna atitinkamai. Toks ir teisingumas Man būtų įdomu išgirsti parlamento nuomonę, kadangi, aišku, logiška, kad visi turėtų e, turėti, gauti vienodą paramą atitinkamą ir mane trikdo dabartinė finansinė parama šeimos ūkiams. E, klausėte, koks būtų mano vienintelis noras. Aš su šeima gyvenu kaime ir noriu ten gyventi, taigi aš norėčiau uh, kad Čekija numatytų paramą mažiems ūkiams, kad e, tai būtų parama nu, 6 iki 50 hektarų ūkiams. Ir įmanoma, kad Čekija e, tiesiog perskirtytų tas išmokas. Dėl to vyksta didelės diskusijos, bet tai yra įmanoma. Arba reikia sumažinti pas paramą mažo, didžiulėms įmonėms, žemės ūkio įmonėms. Ir tos įmonės, kurios viršyje 1500 e, hektarų gautų mažesnę paramą. Tai tiek tak jak pan powiedział, otrzymują do hektara. Do hektara taka sama do hektara bez. Jūs kalbėjote apie mokėjimus už hektarą nepriklausomai nuo ūkio dydžio. Dabar ponai Adams žodis. Dėkoju. Ačiū klausimas buvo, kas daroma su biodujomis. Jos yra skirtos gaminti elektrai ir parduodamos valstybei. Ko aš norėčiau, kad politikai padarytų ir padėtų ūkininkams? Na, aš manau, kad visada bus nuomonių skirtumų. Ūkininkai, aišku, visada nori daugiau. Ir visada yra problema, kad situacija kiekvienoje valstybė narėjas yra kitokia ir nėra vienodo uh, požiūrio, kuris tiktų visiems. Ir sprendimai, aišku, negali būti taikyti visiems sektoriams. Todėl aš manau, kad turi būti kažkokios pagrindinės sąžiningos taisyklės. Galbūt reikėtų labiau įsiklausyti kiekvienos šalies specifiką, kad būtų galima sprendimus pakoreguoti kiekvienai šaliai. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Taigi, ponios ir ponai, baigiame šiandienę diskusiją. Labai dėkoju mūsų svečiams e, už puikų dalyvavimą. Tam tikros mintis kyla po šio e, klausimo, kad šeimos ūkis nebūtinai mažas ūkis. Turime apgalvoti apie patirtį sąjungoje ir pasaulyje, ar tai būtų maži ūkiai Afrikoje ar Europoje. Mažo ūkio mastas galbūt didėja, kažkada buvo 2-5 hektarai, dabar sakoma, kad 200 hektarų ūkis yra mažas. Žemės ūkis ir darbo rinka e, slaptas nedarbas. Tai yra taip pat svarbus dalykas, sprendžiant nedarbo problemą. Na ir mažų ūkių svarba ekonominės krizės metu. Tai yra dar vienas klausimas yra kovas su skurdu, saviapsirūpinimas, darbo perteklio apsarbavimas, mastą ekonomiką, problemos e, sprendžiant pelningumo e, klausimą. Taigi, Aš manau, kad požiūris turėtų skirtis priklausomai nuo regiono. Aišku, daug gali nuveikti ir regioninė valdžia remdama ūkius, ypač mažus ūkius, nes jeigu turime didelius ūkius, tai jie turi laikytis rinkos taisyklių, o maži ūkiai turi ir kitų funkcijų, todėl jas, juos reikia saugoti. Taip pat e, užtikrinti jiems galimybės e, jungtis į asociacijas, kad jo galėtų išlikti e, rinkoje. Manau, kad pirmą kartą bendro žemės ūkio reforma pradėjo kalbėti apie mažus ūkius, nors kalbama dar per mažai. Aišku, galima kalbėti daug daugiau, tačiau turime baigti. Dar kartą dėkoju mūsų svečiams. Manau, kad prie šios temos, prie šeimos ūkių temos e, grįžme, nes e, jie yra labai svarbus mūsų ateičiai. E, šeimų ūkius reikia remti, nes jie turi sugebėti konkuruoti su rinka. Maža yra gražu, tačiau kai kalbama apie konkurenciją, tai didesnės, didesni ūkiai turi pranašumų. Galbūt galėtume pasiremti Austrijos pavyzdžių ir ieškoti kitokių būdų, kaip e, nepasiduoti konkurencijai. Ir noriu padėkoti kolegė Kostinger, jį gali didžiuotis pavyzdžiui iš Austrijos, tačiau matome, kad pokyčiai vyksta ir naujosiose valstybės narėse, kad e, ūkis, žemės ūkis keičiasi. Na ir dar kartą dėkoju visiems. Ehm, ši diskusija tikrai buvo gera. Manau, kad į tai atkreips dėmesį ir naujos kadencijos parlamentas. Na, o kitas mūsų posėdis įvyks balandžio 7 dieną. Ir tai bus paskutinysis mūsų komiteto posėdis, nors jis žada būti sunkus. Šį taip pat nebuvo lengva dėl tų sprendimų, kuriuos mes rengiame dėl deleguotojų aktų. Labai ačiū. Pirmininkas taip pat dėkoja vertėjams. Ir jeigu nėra daugiau pastabų, šį posėdį baigsime. Tikiuosi, kad mūsų pirmininkas pasveiks. Ir noriu paklausti Martin, kodėl ji nekalbėjo. Tikiuosi, kad viskas yra gerai.